šalį, bet šiaip ar taip pranešėjas yra salėje, todėl mes jau galim pradėti aptarti. Konkrečiai pono Davido Martino pranešimas dėl Europos parlamento darbo tvarkos taisyklių suderinimo su Lisabono sutartimi. Ir dabar nedelsdamas suteikiu žodį ponui Davidui Martinui. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju už toleranciją, už tai, kad atvykote į šį posėdį. Na ir kai 84 metais pradėjau dirbti Europos parlamente, prisimenu tuometinį kolegą parlamentarą Škotijos Ken Colin ir jis teigia, kad per, per dėm švelniai parlamentas dirbo, kai kalba eidavo apie teisėkuros klausimus. Dabar manau, kad Europos parlamentas na, yra kur kas aršesnis bet aš manau, kad, na, atrodė, kad jam trūksta aštrių dantų. Bet jeigu paklaustumėme bet kurios motinos, ji pasakytų, kad vaikas daug ką gali padaryti su savo dantenomis. Ir nuo to laiko buvo primtas vieningas Europos aktas, nuo to Europos parlamentas išaugo į e, paauglio, į paauglį, Amsterdamo sutartis leido mums tapti suaugusių parlamentų ir aš manau, kad Lisabonos sutartis dabar Europos parlamentą paverčia tikrai labai brandžiu saugusiu asmenimi, e, nes Europos parlamentas tapo labai demokratiška ES institucija ir Šiandien aš turiu galimybę pristatyti pranešimą, kaip reikia pakoreguoti mūsų taisyklės, atsižvelgiant į Lisabonos sutartį. Man tai yra didžiulė garbė, bet e, šiek tiek esu ir nusivylęs, nes manau, kad šis pranešimas turėtų būti vadinamas Korbeto, Richardo Korbeto pranešimu, nes Richardas Korbetas prieš rinkimus atliko visą sudėtingą darbą rengiant šį pranešimą. Ir man buvo jau labai lengva dėl Lisabonos aspektų šiame pranešime E, ne, ne dėl tų kontroversiškųjų e, aspektų, dėl kurių ponas Richardas Korbetas jau buvo atlikęs darbą ir man dabar teko pereiti, perimti jo darbus. Na ir prekybos politikoje Mes dabar e, svarstome juos kar, visus klausimus e, kartu su taryba, taip pat yra ir e, tas pats pasakytina apie žemės ūkio, žuvininkystės rytį, mes sprendimus priimsime bendro sprendimo prieimimo procedūros būdu, taip pat atsiveria, nau, ats, užsimesga naujos, nauji santykiai tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Na ir dauguma tų klausimų, kaip jau minėjau, buvo išspręsti be ginčių. Na, o aš trumpai norėčiau paminėti tuos klausimus, kur buvo nesutariama tarp frakcijų. Vėlgi politinės frakcijos parodė puikų e, norą bendradarbiauti ir pagrindiniai šešėliniai pranešėjai, koordinatoriai buvo labai e, konstruktyvūs, bet buvo keletas klausimų, kurių nesugebėjome išspręsti. Pirmiausia, kas turi pirmininkauti mūsų delegacijai su Kozaku? Ar tai turėtų būti Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkas ar Europos parlamento vicepirmininkas? kaip yra dabar. Mano nuomonė, tai turėtų būti Europos parlamento vicepirmininkas. Ir komitetas nusprendė, kad e, tai turėtų būti, jis turėtų būti Kosako pirmininku. Galiausiai plenarnis posėdis priims sprendimą, bet aš norėčiau akcentuoti, kad Kosakas nėra vien tik tai uh, spe, ne, ne vien tik tai sprendžia tarp institucinius klausimus, bet ir politinius klausimus. Būtent dėl to istoriškai parlamento vicepirmininkas vadovavo šiai delegacijai. Kalbant apie santykius su nacionaliniais parlamentais, buvo tam tikrų nesutarimų komitete dėl to, kiek detaliai mes turėtumėme reglamentuoti tuos dalykus, kiek e, ta taisyklė turi numatyti tuos santykius. Ir mes e, pasiekėme kompromisą su ponu Broku, kuris iš tiesų buvo labai konstruktyvus. Detalių yra nemažai, tačiau jums, pirmininkė, vis tiek suteikiama daug laisvės dėrėtis ir to bendradarbiavimo aspektai yra na, gan e, įvairūs. Taip pat buvo kitų klausimų, kur e, buvo ginčiamasi, pirmiausia, kaip įtvirtinti subsidiarumo principą. Mes gan aiškiai nustatėme komitetų vaidmenį e, šioje srityje. Na ir vienas klausimas, kuris iškilo būtent buvo kas bus, jeigu komitetas pasakys, kad subsidarimo principas nėra pažeidžiamas ir reikia priimti teisės aktų, aktą. Ar Europos parlamento nariai galės kelti šios klausimus e, spontaniškai. Aš pateikiau pakeitimą, buvo ir kitų pakeitimų, siūlančių, kad dešimtadalis Europos parlamento narių, jeigu mano, kad reik, kyla subsidarumo klausimas, tuomet tas klausimas turi būti aptariamas viso parlamento. Aš manau, kad tai yra tam tikras saugiklis. Na ir dar vienas klausimas, klausimas kurį norėčiau paliesti, yra stebėtojų klausimas. Ar reikalingi stebėtojai e, prieš e, tikriesiems parlamentarams pradėti darbą? Aš manau taip, bet e, komitete buvo pasiektas konsensusas ir pagrindinis klausimas yra štai koks. Ar stebėtojai yra tie, kurie būtų išrinkti į Europos parlamentą? Aš manau, kad tai yra svarbu mūsų patikimumo labui. Uh, jeigu valstybės narės galės bet ką paskirti stebėtojų ir matome, kad valstybės narės nori skirti nacionalinius parlamentarus, aš manau, kad tai būtų visiškai nepriimtina. Ir aš, pirmininkė, pabaigai pasakysiu, kad labai džiaugiuosi, jog šis parlamentas šią savaitę balsuos ir tą minutę, kai gruodžio pirmąją dieną įsigalios Lisabono sutartys, mes galėsime iš karto pasinaudoti Lisabono sutarties mums suteikiamomis galiomis. Ir dar kartą norėčiau padėkoti Richardui Korbetui už visas jo pastangas rengiant šį pranešimą. Dėkoju. Dziękuję, e, dziękuję panu sprawozdawcy. Labai ačiū. Ačiū, ponia Martinai, už tai, kad pateikėt nuomonę dėl aptariamo pranešimo. Na, o dabar EPP frakcijos vardu e, suteiksiu žodį ponė Sajer, ponui Sajer. Pone pirmininkė, brangus parlamento nariai, mes džiaugiamės be abejo, kad netrukus jau įsigalios Lisabono sutartis. Tam reikėjo nemažai laiko ir tikrai ne, Europos, ne dėl Europos parlamento kalties visas procesas užtru, užtruko. Tačiau Kita vertus, Europos parlamento darbo tvarkos taisyklių įsigaliojimas kitas dalykas. Aš pratesiu pranešėjo mintį. Iš tikrųjų labai svarbu, kad dabar, e, dabar, kai tikrai atėjo tam tikras laikas, mes turėtume pasinaudoti savo teisėmis. Lisabonos sutartis gerokai pagerino parlamento vaidmenį ir uh, E, sustiprino Europos parlamento galės, kartu tikrai e, atvėrė geresnės demokratinės perspektyvas parlamentui toliau vystytis. Tad iš tikrųjų mes kaip aktyviai teisė, kurioje dalyvaujantį e, instituciją, iš tikrųjų galėsim pasinaudoti savo numatytomis galiomis. Labai ačiū pranešėjui už tai, kad jūs atkreipė dėmesį į svarbiausius uh, dalykus, į santykius su nacionaliniais parlamentais, už tai, kad atkreipė dėmesį į subsidiarumo principą, į komitologijos, bendros komitologijos procedūros, bendro sprendimo procedūros galės, kurios numatytos Europos parlamentui. Norėčiau atkreipti tik tai dėmesį į tai, kad iš tikrųjų tomis galiomis neturėtų būti piktnaudžiaujama. Kai buvo ratifikuojama Lisabonos sutartis, buvo atvejų, buvom liudininkai to, kai atskiri politiniai asmenys laikydamiesi taisyklių vis dėlto galėjo vilkinti visą procesą. Tad dar kartą norėčiau pasveikinti poną Martiną ir poną Korbetą už šį pranešimą. Dėkui. Dabar žodis suteikiamas ponui Ramon Harigui Atondo iš socialdemokratų frakcijos. Prašau. E- Ačiū pirmininkė. ir aš norėčiau visų pirma pasakyti, kad e, Europos socialistų ir demokratų partija džiaugiasi tuo, kad e, ponai Martinas ir Korbetas buvo e, vieni svarbiausių šio dokumento, šio pranešimo ruošėjų ir noriu pasveikinti juos su nuveiktų darbu. Mes kalbame apie labai svarbų ir simbolišką įvykį. Juk tai, kad, įsigalios, kad reglamentas įsigalios tuo pat metu kaip ir sutartis, sudarys įspūdį, kad parlamentas yra pasirengęs ir kad viskas yra paruošta sutarties taikymui. Ir kad ir be abejo bus vykdoma daugybė reformų po šių sprendimų vėliava. Be, mes be abejo pritarėme šiam pasiūlymui O kalbant apie pakeitimus, norėčiau mm, paminėti keletą dalykų. Visų pirma, kalbant apie pirmininkų sueigą ir apie tai, kokie pakeitimai turėtų būti priimtini, atsižvelgiant į tai, pavyzdžiui, ar tie pakeitimai griežtai išplaukia iš Lisabono sutarties. Manau, kad Europos parlamento pirmininkas turėtų nuspręsti, ar tam tikros reformos vykdomos parlamente yra tinkamos ar ne. Aš pritačiau tam ir manau, kad čia reikėtų laikytis galiojančių taisyklių. Kitas dalykas - darbo tvarkos taisyklių reforma tokiu būdu reikalauja vienbalsiškumo ir tai būtų gerai. Ir būtų gerai, jeigu mums pavyktų susitarti ir vienbalsiai patvirtinti šį sprendimą parlamente. Pirmininkas, ačiū, noriu jūs, Jums priminti apie vieną labai svarbų dalyką. Po politinių frakcijų atstovų pasisakymų aš kalbėsiu apie techninius sprendimus susijusius su balsavimu dėl šio pranešimo. Ir pristatysiu pirmininkų suėgos e, rezultatus. Toliau ponas Andrew Duff. Europos liberalų ir demokratų alijanso atstovas. Pirmininkė, Alde frakcija džiaugiasi tuo, kad mes svarstome Martino ir Korbeto pranešimą, kuriame kuriuo pranešimas nukreipiamas tinkamu keliu. Nes eidamas tuo keliu jis galės prisimti svarbę jam tenkančią atsakomybę susijusią su sutarties įsigaliojimu. Svarbu, kad parlamentas pasirenktų tapti bendros uh, veiklos parlamentu. Tai yra, mes turėsime pasirengti dirbti veiksmingai ir sparčiai, svarstyti visus politikos klausimus veiksmingai ir sparčiai. Norėčiau užsakyti vieną pastebėjimą dėl, dėl nacionalinių parlamentų traktavimo. Sutartyje visai teisingai siūloma tobulinti, gerinti mūsų ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimą. Tačiau sutartyje nieko nekalbama apie tai, kokiais konkrečiais pavydalais tas bendradarbiavimas galėtų vykti. Todėl mums reikia pasiruošti, pasirengti konsultacijoms su nacionaliniais parlamentais ir atsižvelgti į jų, į parlamentų požiūrį, į sutartį, išklausyti jų požiūrį, į sutartį prieš įmantis e, renkti detalės nuostatas šiuo klausimu. Tie eksperimentai, kurie buvo atlikti iki šiol, e, kalbu apie Kozaką, atskleidė, kad egzistuoja didelis atotrukis, skirtumai dideli tarp parlamentų požiūrio, skirtingų parlamentų požiūrio į subsidiarumo klausimą. Ir manau, kad Europos parlamentas atsižvelgia, supranta, kad egzistuoja tokie skirtumai ir kad mes nesijimsime formalizuoti, įtvirtinti labai konkrečių bendradarbiavimo metodų ir atsako mechanizmų į, į, į subsidiarumo mechanizmo taikymą atsižvelgiant į dabartinę reikalų padėtį. Visais kitais aspektais Alde frakcija visiškai palaiko pasiūlymus išdėstytus ir pateiktus mums šiandien. Kolece. Dėkoju. Dabar žaliųjų frakcijos vardu kviečiu, kviečiu pana Žerarą Hefnerį. Pusantros mintės jums skiriama. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Šis parlamentas puikiai atlieka savo namų darbus, yra veiksminga institucija ir, manau, turime tą akcentuoti. Priejo, prireikė daug metų, kol Lisabono sutartis galiausiai įsigaliojo ir dabar, na, po kelių savaičių matysime įsigaliojančią Lisabono sutartį ir mes gan greitai šiame Europos parlamente sugebėjome pakoreguoti savo darbo tvarkos teisiklės tam, kad galėtume dirbti pagal naują sutartį. Aš manau, kad tam reikalingas platus konsensusas Dėl to mes susitelkėme tik ties tais pokyčiais, kurie yra konkrečiai susijęs su naujos sutarties įsigaliojimu. Kiti siūlomi pakeitimai mūsų manimų turi būti aptariami kur kas detaliau ir tam turėsime dar daug laiko. O dabar labai svarbu e, be jokių dviejonių atlikti tai, kas būtina. Ir svarbu, kad būtų įtrauktos naujos taisyklės dėl supaprastintų pakeitimų. Taip pat labai svarbu, kad bus sustiprintas bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais. Mes visiškai tam pritarėme. Na ir mes tam tikrose srityse norėjome dar daugiau. Pavyzdžiui, dėl Europos parlamento atstovavimo Kozakė. Bet aš manau, kad Apie tai mes pakalbėsime vėliau. Na ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad jaučiamas toks didžiulis sutarimas ir mano ypatingi padėko žodžiai pranešėjui. Pirmininkas, ačiū. Na, o dabar dvi minutės e, skiriamos Ashley Fox, kuri kalbės konservatorių reformistų frakcijos vardu. Pone pirmininkė, aš norėčiau išreikšti susirūpinimą dėl to, kad mes nesugebėjome aptarti pono Broko pakeitimo dėl narių statuto įgyvendinimo. Elmaras Brokas siūlė, kad atsakomybė turi būti perdodama nuo valdybos, kuri privačiai uždarai posėdžiauja e, parlamentui, kuris posėdžiauja atvirai. Aš manau, kad mūsų rinkėjai turi žin teisę žinoti ne tik dėl to, ką mes gauname, kokias sumas gauname, bet ir detaliai apie visas papildomas išmokas. Ir aš labai apgailestauju, kad jūs, serė, jūs ponė, kaip mūsų pirmininkas, manote kitaip. Dar labiau neramina tai, kad baimė prarasti balsus arba baimė, kad iš vis nebus balsuojama, jūs ėmėtės procedūrinių kliūčių ir užkirtote kelią toms diskusijoms, e, to pakeitimo aptarimui. Ir dabar, kai visi kalba apie tai, kad ES turi tapti skaidresnė, priartėti prie piliečių, toks judesys iš tiesų rodo, kokie veidmainiški mes esame. Jeigu ES nori padidinti skaidrumą, mums reikia imtis veiksmų, o ne tik kalbėti tuo klausimu. Tikrai nėra primtina, kad mūsų rinkėjai yra absoliučiai uh, ignoruojami. Su jais elgiamasi kaip su grybais, kurie yra laikomi tamsoje ir negauna jokios informacijos. Aš manau, kad tą klausimą kažkada tikrai reiks spręsti. Uh, uh, much, colleague. Labai ačiū, kolega. Maničiau, čia yra nesusipratimas. Kolega, mes viską galime aptarti, nes e, ir tikrai niekas nėra uždara. E, jums suteikti, tai vienos minutės kalba numatyta, aš turiu iš karto atsakyti, bet kita vertus, mes iš tikrųjų priimdami sprendimus turim atsižvelgti į savo vidaus taisyklės, bet kita vertus tikrai mes atviri bet kokiai diskusijai. Pone pirmininkė, Kodėl e, komitete buvo nutarta balsuoti už broko e, pasiūlymą, tačiau ta, ta, tas balsavimas nebuvo plenarinėje sesijoje. Pirmininkas, jeigu jūs norėtumėt tai aptarti, tai mes galim tai padaryti tuoj pat po plenarinės sesijos, nes aš nenorėčiau, kad mūsų diskusija tikrai užvilkintų plenarinės sesijos darbą. Dabar kolega Hansas Piteris Martinas, vieną minutę. Demokratijai visada reikia revoliucijų, aš visada tą kartojau. Ir ypač jums, pirmininkė, tą noriu pasakyti. Dabar tai, ką mes čia darome, tai turiu pasakyti, kad žmonės, kurie tiki Europos idealu, tačiau nepriklauso uh, jokioms politinėms frakcijoms, jūs, ponė pirmininkė, tikrai apsunkinat jų gyvenimą. Ypač turiu galvoje 129 straipsnį antrąją dalį, e, numatančią tam tikrą procedūrą, pagal kurią frakcijos gali skirti koordinatorius. Praeitie visada buvo daroma prielaida, kad analogiškai tai bus taikoma taip pat ir tiems parlamento nariams, kurie nepriklauso jokioms politinėms frakcijomis. Prieš tris mėnesius, ponė pirmininkė, aš dėl to klausimo jums nusinčiau laišką, tebe laukiu atsakymo. Ponė pirmininkė, jūs turit suprasti, kad e, iš tikrųjų jūs čia savotiškai parlamentą suskirstote dvi lygas nes mes e, frakcijoms nepriklausantis nariai pagal dabar tą naują taisyklę šiaip jau iš tikrųjų negaunam aktyviai dalyvauti rengiant pranešimus, nuomonės ir panašiai. Ponas Korbetas plenarinėje sesijoje atlieka tarsi prižiūrėtojo vaidmenį, mes tikrai turėtume prieštarauti tą. Diskutu. Labai ačiū. Kaip jūs puikiai žinote, mes svarstome jūsų iškeltą klausimą. Vyksta diskusijos, todėl prašau iš anksto nedaryti išvadų. Mes norime šį klausimą išspręsti. Ir kaip žinote, neprisijungusiųjų frakcija nepasiūlė nei vieno kandidato. Jūs neturite kandidato, bet mes problemą išspręsime. Ponios ir ponai, norėčiau paska, paaiškinti vieną svarbų dalyką. Politinių frakcijų pirmininkų sueigoje buvo nuspręsta, jog mes nebalsuosime trečiadienį dėl pono Martino pranešimo. Nebalsuosime tais klausimais, kurie nesusiję su Lisabonos sutartimi, nes juos reikia plačiau, giliau aptarti. Mes norime trečiadienį balsuoti dėl tų klausimų, kurie tiesiogiai susiję su Lisabono sutartimi. Tokį sprendimą priėmė politinių frakcijų pirmininkų suiga ir šį sprendimą turėsime įgyvendinti. Taigi, šią informaciją jūs turėjote teisę žinoti. Dabar perėsime prie kitų kalbėtojų, sako pirmininkas. Taip, prašau. Yeah. Pre President, of course I Pirmininkė, aš žinoma suprantu ir palaikau jūsų sprendimą. Ir atrodo, kad mes nenorime na, tam tikrų neramumų parlamente. Ir parlamento vardan norėčiau, kad būtų e, atskirti aiškiai tie pakeitimai, kurie susiję Lisabo, su Lisabono sutartimi ir tie, kurie nesusiję, kad iki trečiadienio visus nesusipratimai būtų išaiškinti. Zamjar, kolego. Labai ačiū. Be abejo, aš taip rengiuosi padaryti. Tačiau norėčiau susitikti su pirmininku Kasini ir kitais kolegomis, kad tokį sąrašą galėčiau sudaryti. Ir taip pat norėčiau tą sąrašą su jumis asmeniškai aptarti, tačiau neturėjome tos galimybės kol kas padaryti. Taigi, tai tiesiog yra techninis klausimas. Tai prašau, ponas Mendes Devigo. Pirmininkė, man kelia susirūpinimą tie patys dalykai kaip ir pranešimo autoriui. Uh, Manau, kad tam, kad balsavimas trečiadienį vyktų tinkamai, tai yra labai svarbus balsavimas, mums reikėtų iš anksto žinoti, kurie pakeitimai jūsų nuomonė yra neteiktini. Taigi aš pritariu jūsų pasiūlymui, mes norėtume tą sąrašą pamatyti rytoj. Tego żeby tą listę przygotować. Ar atsakyti jums parlamento tarnybos yra įpareigotos e, parengti tą sąrašą. Jis man buvo pristatytas, patiktas prieš dvi valandas, tai yra visiškai naujas sąrašas, kurį patikė parlamento tarnybos ir aš nedėlčiant jums jį parodysiu. Dabar ponas Kasinį, prašau. Presidente, <clears throat> rispetteremo naturalmente le sue decisioni. Pirmininkė, na aš nuolankiai pritariu jūsų sprendimui, be jokios abejonės, tačiau manau, kad yra tam tikrų išlygų dėl tam tikrų pakeitimų, kurie tariamai nėra susijęs su, su Lisabono sutartimi. Na ir aš manau, kad Konstitucinių reikalų komitetas turi bendrus, bendras teisės teikti pasiūlymus dėl um, teisėkuros pakeitimų ir jie gali tą daryti, jeigu tą siūlo e, grupė parlamentarų arba savo pačių iniciatyva. Tačiau, kalbant apie platesnes e, darbo taisyklių platesnius pakeitimus, platesnės reformas atitinkamai pagal Lisabonos sutartį, aš nemanau, kad tai galėtų būti priimtina. Dauguma pakeitimų tam tikrą prasme atspindi Lisabono sutarties dvasę darbo tvarkos taisyklėse. Na, tai gali būti techninio pobūdžio dalykai, bet dalis tų pakeitimų realiai atspindi sutarties dvasę, kadangi, na, kalbant, pažiūrėjau, apie parlamento vaidmenį, apie vidinius santykius tarp institucijų. Bet, kaip jau minėjau pradžioje, aš nuolankiai pritariu jūsų sprendimui, bet tik norėjau pasidalinti savo nuomonę su jumis. Pirmininkas, dėkoju. Na, o dabar kviečiu poną Tabačiai. Ačiū, ponė pirmininkė. E, šis, šios diskusijos labai puikiai atspindi situaciją. ES, ES parlamento istorijoje mes dabar matome labai didžiulę reformą tokią reformą, kurios negalėsime atspindėti vienu pranešimu. Na ir aš norėčiau pasveikinti poną Martiną ir poną Korbetą ir visus tuos, kurie dalyvavo diskusijose, tačiau vis tiek yra daug neišspręstų klausimų, kuriuos reikės išaiškinti ateityje iš teisinės perspektyvos ir aš norėčiau vieną pavyzdį pateikti. Aš labai džiaugiuosi kad parlamentas labai aiškiai pasisakė apie tai, kad turi būti, ap, e, turi būti išsaugota pagrindinių teisų hartija. Bet aš žinau, kad yra, e, na kaip visi žinome, kad yra valstybių, kurios prašė išlygos. Taigi tikrai yra nemažai problemų, nemažai klausimų, kurie yra neišspręsti. Kaip kad ir kalbinis, lingvistinis aspektas, apie ką kalbėsime rytoj vakare. Tai yra aki komunitė dalis ir aš manau, kad reiks tuos dalykus išaiškinti ir aiškiai pasakyti, kad pagrindinių teisių hartija turėtų aiškiai e, nurodyti, pagal kokias teisės Europos parlamentas gali išsakyti savo poziciją, nes, pavyzdžiui, kalbinės problemos Slovakijoje. Aš manau, kad ponas Orbanas negali ateityje teikti, kad tai yra e, ne ES klausimas ir reikalas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šiandieną pasisakau kaip demokratė, kaip žmogus, kuri turi, kuris turi demokratinį, demokratinį mandatą. Mandatą, kurį turi visi išrinkti į šį parlamentą. Taip pat aš šiandien pasisakau kaip žmogus, kuris yra iš valstybės, iš Junktinės karalystės regiono, kuris buvo žinomas dėl tam tikros blogos patirties, bandant sunaikinti demokratinę politiką. Ir aš labai esu susirūpinusi dėl demokratinių procesų šiame parlamente. Tai yra mano pirmoji kadencija, demokratiškai išrinktos Europos parlamento narės e, kadencija. Ir man atrodo, kad aš esu iš neįleidžiama į koordinatorių posėdžius, aš negaliu pasakyti pirmininkų sueigoje. Ir šie klausimai, aišku, yra diskusijų objektas ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs bandote išspręsti tas problemas. Tačiau Aš jūs, ponė pirmininkė, paraginčiau kelti tuos klausimus ir juos išspręsti kuo galima greičiau, nes jie yra svarbus ir labai svarbu, kad demokratinis šio parlamento mandatas būtų gerbiamas. Taip pat paraginčiau jūs, ponė pirmininkė, susitikti su neprisijungusiais parlamentarais, kurie yra demokratai ir kurie nori spręsti tas problemas. Dėkoju už dėmesį. Um, Ponas, ačiū, ponas Elmaras Brokas kalbės. Pone pirmininkė, brangus kolegos, pone Martinai. Šiame pranešime iš ties nemažai dar spręstinų klausimų, tačiau jau dabar galiu pasakyti, kad pagal Lisabonos sutartį Europos parlamentas pasidarys tikrai uh, E, visiškas teisės turinti demokratinė asamblėja. Mūsų parlamento nariai, komitetų nariai, frakcijos nariai e, šiaip jau e, tokias teisės įgaus. Dabar pirmininkų sueigoje iš ties šiaip jau buvo priimta nemažai e, sprendimų dėl svarbiausių klausimų. Šiaip kartais būna, e, tai yra komitetų, į komitetus kviečiami nacionalinių parlamentų pirmininkai, Ir kartais nebūtinai parlamento nariai šiaip jau sprendžia e, dėl priimtų sprendimų teisingumo. Sprendimai priimami čia parlamente daug, balsų daugumą. E, šiaip jau kalbama, kad e, dažnai sprendimai priimami pagal tam tikras hierarkinės struktūras ir per daug aukšt, aukštuose lygiuose. Ačiū. Toliau ponas Galtieri. Ačiū, ponė pirmininkė. Išklausius Martino pranešimo iš ties e, galima konstatuoti, kad parlamentas e, įgaus daugiau galių įsigaliojus e, Lisabonos sutarčiai. Ir iš ties šią prasme tekstas labai aiškiai išdėsto būtent padidėjusią Europos parlamento vaidmenį, turiu galvoje biudžeto klausimus ir apskritai bendrą parlamento vaidmenį ES bendroje sąrangoje. Norėčiau taip pat paminėti parlamento vaidmenį, kai e, palaikant santykius su nacionaliniais parlamentais. Ir čia ypač didelė kompetencija tenka Europos parlamentui, kadangi Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai prideda daugiau teisėtumo sprendimams Dabar čia pirmininkas paminėjo, kad e, atidėti tie, tie pakeitimai, e, kurie, kurie ne, tiesiogiai nesusiję su Europos parlamento darbo tvarkos taisyklių suderinimu su Lisabonų sutartimi. Toks sprendimas yra geras, tačiau yra tam tikri dalykai, kurių šiaip jau ir papildomi dalykai, kurie buvo parengti uh, konstitucinių reikalų komitete. Ypač turiu galvoje stebėtojų klausimą. Mes turėtume mm, užtikrinti, kad stebėtojai turėtų būti būtent išrinkti Europos parlamento nariai. Ačiū. Pirmininkas, labai ačiū. Toliau ponas Alo Rangelis. Pusantros minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėjus pona Martiną ir pona Korbetą, parengusius šį pranešimą. EPP frakcijos, kaip EPP frakcijos atstovas, tai norėčiau atkreipti dėmesį į tuos dalykus, kurie dar nebuvo paminėti pirmiausia, nacionalinių parlamentų vaidmuo, jų vaidmuo pagal Lisabono sutartį sustiprėja, tačiau kita vertus e, taip pat sustip... darbo kokybė priklauso ir nuo šio parlamento santykių su nacionaliniais parlamentais ir tokiu būdu e, būtent ryšių su nacionaliniais parlamentais dėka bus e, galima sustiprinti mūsų darbo teisėtumą, demokratiškumą. Tai viena, o kita bendradarb, demokratinio bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais dėka irgi mūsų darbo legitimumas sustiprės. Tad iš esmės aš sutinku su pateiktais pasiūlymais, tačiau nesutinku su kolegos žodžiais, uh, kad e, ryšius e, ir santykius su nacionaliniais parlamentais klausimą mes kol kas dar turėtume atidėti į ateitį. Pona, pono Sairio Broko pasiūlymai dėl e, Kosako, jiems galiu pritarti ir pagaliau galiu pritarti ponui Brokui, kai jis kalbėjo apie tai, kad parlamentų įvairiuose tarnybose turėtų dalyvauti daugiausia parlamento, išrinkti parlamento nariai. Ponas Mauro. Ačiū. Šios institucijos pobūdis esmingai keičiasi, taip pat keičiasi ir kitų Europos institucijų pobūdis. Kalbu apie mūsų politinę veiklą ir apie galimybę mums per E, politiko Europos parlamente kadenciją pasinaudoti didžiulėmis Lisabonos sutarties galimybėmis. Ir, tai, ir kalba apie tai, kad tai pakeis Europos Sąjungos viso mechanizmo veiklą ateityje. Įdomiausia, kad čia kalbame ne tik apie federalinio matmens išplėtojimą, bet ir ES subsidiarumo aspekto išplėtojimą. Uh, Tai irgi labai svarbu ateičiai. Ir šiame etape mes nepakankamai atsižvelgėme, nepakankamai dėmesio kreipiame mūsų piliečiams, žmonėms, kurie yra politikos šerdis ir esmė. Paaiškinsiu. Europa mūsų piliečių gyvenimuose yra labai svarbi, tačiau politikos centras, šeima ir asmuo nėra politikos centras. Vietoj to e, valstybės narės ir Europos institucijos dažnai naudojasi subsidiarumo principų tam, kad užtikrintų kitų interesų sklaidą. Mums reikia stebėsenos sistemos, kuri užtikrintų kad, mūsų, tai, kad parlamentui teikiami e, teisėkuros pasiūlymai būtų įvertinti, ypač tie, kurie apima subsidiarumo aspektą. Tai yra atspirties taškas, jeigu mes norime užtikrinti institucijas, kurios rūpintųsi žmonių gyvenimu, o ne jį reguliuotų. Ačiū pirmininkė. Norėčiau grįžti prie pakeitimų, kuriuos jūs minėjote, prieinamumo 53. Ir norėčiau, kad išklausytumėt ir mano pasisakymo, ir pono Kasinį pasisakymo. Nemanau, kad sprendimus dėl Lisabonos sutarties turime palikti parlamente dirbančių žmonių nuožiūrai. Parlamentas yra suvereni institucija ir gali priimti sprendimus. Todėl, pirmininkė, noriu kreiptis jūs ir paraginti jūs pasinaudoti jums numatytomis galiomis pagal darbo tvarkos taisyklės ir labai atsargiai spręsti ir vertinti šį klausimą. Prošė. Ačiū labai. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui. Prašau, ponė Martinai, žodis jums. Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems kolegoms, kurie pasisakė diskusijose. Aš taip pat norėčiau pakomentuoti tai, ką, ką tik sakė ponas Mendes Devygo. Aš manau, kad ponas Kasinį yra išties labai išmintingas, labai nusimano šiuose reikaluose. Ir tie pakeitimai, kurie absoliučiai nėra susiję su Lisabono sutartimi, yra visiškai aišku, kad jie nesusiję sutartimi. su sutartimi. Ir nors galiu pritarti tam, kad kai kurie, dėl kai kurių bus balsuojama parlamente, bet aš manau, kad turėtumėme atskiras diskusijas surenkti dėl tų pakeitimų prieš e, pradedant balsavimą. Ir aš noriu aiškiai pasakyti, kad niekas nestabdo parlamentarų teikti pasiūlymus, tokius kaip apie ką kalbėjo ponas Foksas, būtent, kad valdyba netektų tam tikrų įgaliojimų dėl e, narių statuto įgyvendinimo ir panašiai. Parlamentarai turi tokią teisę kelti tos klausimus diskusijose ateityje šiame parlamente, bet kiti pakeitimai, kaip kad nacionalinių parlamentų vaidmuo, nėra labai griežtai susijęs su Lisabono sutartimi, bet ponas Kasinė yra visiškai teisus, jie yra susijęs su sutarties dvasia. Egzistuoja santykiai su nacionaliniais parlamentais, jie keičiasi dėl Lisabonos sutarties ir aš prašau jūsų išmintingai priimti sprendimą dėl pakeitimų teiktinumo, dėl uh, aišku, komisijos, e, komitetų pirmininkų vaidmens. Aišku, tai nėra Lisabonos sutarties sritis ir dėl jų mes galime balsuoti rytoj. Pirmininkas, ačiū. Ponai ir ponios, baigiame diskusijas. Baigiame šiandienos posėdį. Norėčiau Jums priminti, kad dėl pono Martino pakeitimo balsuosime trečiadienį, pranešimo balsuosime trečiadienį. Na, o rytoj darbą pradėsime 9 ryto iki 1 dirbsime, o po to nuo 3 iki 12 valandos nakties. Darbo tvarkė yra sesijos dokumentuose ir taip pat tinklapyje. Dėkoju, sesija šiandien baigiama.